nepriimtina. Ir mes, politikai, mes, piliečiai ir žmonės, turime mobilizuoti visas ES jėgas tam, kad būtų uh, uždrausta tokia bausmė. Toliau kitas mūsų darbo atvarkės punktas, pono Portas pranešimas Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo finansavimas ir veikimas. Suteiksiu žodį pranešėjui, jūs turite keturias minutės, prašau. Ačiū pirmininkė pranešimas, kurį pristatau jums, buvo parengtas pasiekus kompromiso tarp e, įvairių frakcijų ir siekiant suderinti labai skirtingus požiūrius į užimtumo politiką ir e, priemonės apsaugoti nuo nedarbo. Aš su aš noriu pasidžiaugti šešėlinių pranešėjų lankstumu, e, dirbusių žimtumo komitete, socialinių reikalų komitete. Tai buvo būtina, kad pasiektume kompromisą. Noriu išsakyti porą pastebėjimų. Visų pirma, dabartinės krizės socialinis poveikis bus ilgalaikis. Net ir tuo atveju, jei ekonomika pradės iš tikrųjų atsigauti. O kada tai įvyks, dar, kada tai, tai įvyks visiškai neaišku. Taip pat e, priemonės skirtos darbo vietoms išlaikyti turės būti e, gyvendinamos ir ateityje. Taigi, ar mes norime pratesti Europos globalizacijos padarinių sušvelnimo fondo gyvavimą? Tai yra vienintelė priemonė Europoje, kurią galime pasitelkti, e, sprendžiant masiškai atleidžiamų darbuotojų atvejus. Ar pratesime jo galiojimą iki 2020-ųjų? Aišku, mes norime pratesti e, šio fondo gyvavimą, kad žmonės turėtų galimybę įgyti naujų įgūdžių ir taip įgyti galimybių darbo rinkoje. Dar vienas pastebėjimas arba išvada padaryta irgi labai svarbi. Europos globalizacijos fondas pradėjo veiklą sudėtingai, tačiau pakeitus jo taisyklės atsirado daugiau galimybių pretenduoti į finansavimą iš to fondo valstybės gali pateikti daugiau paraiškų. Reikia atlikti tolesnius tyrimus, tačiau e, jau aišku, kur iškilda svarbiausi sunkumai. Nuo to momento, kai žmonės masiškai atleidžiami kokią nors įmonę iki konkretaus lėšų e, e, paskirimo, pervedimo, praeina 12, netgi daugiau mėnesių. Tai yra, mes reaguojame į socialinės krizės ir e, sunkumus mes reaguojame straigės greičiu. Ir būtent todėl per tą laiką daugelis darbuotojų negauna jokių išmokų. Taip pat dėl to ta, tas lėtumas ir yra pagrindinė atgrasa, dėl ko žmonės nesikreipia e, pagalbos iš šio fondo. Ir dažnai e, institucijos ne, ne, neteikia dokumentų paraiškų, kol nesužino, koks bus biudžeto sprendimas. Būtent todėl pranešime siūloma nemažai trumpalaikių priemonių, kurios paspartintų e, šito fondo e, oper, panaudojimą 50 procentų ir užtikrinti, kad jis būtų e, kad jis veiktų iki 2013 metų. kai kas priešinasi fondo veiklos supaprastinimui, baiminantis, kad lėšos sumažės. Na, ar fondas dirbtų lietai ar greitai, tai nieko nekeičia. Juk svarbiausia yra, kaip, e, ar, ar tos taupimo, griežtas taupimo uh, priemonės padės mūsų ekonomikai atsigauti. Europai kyla masinių atleidinėjimų grėsmė. Ar mes norime, kad žmonės, kurie tampa tokių atleidimų aukomis, taptų. Mm, Išsirikiuotų eilėje prie tų, kurie prašo išmokų iš valstybių fondų, iš valstybių biudžetų, ar galima panaudoti kitas priemonės. Viskas priklauso nuo to, kaip, ką mes manome apie žmonės ir ka, kaip mes iš vis, ką mes manome apie Europą. Aš, man, aš tikiu socialiniu požiūriu. Dėkoju. Dabar spontaniški pasisakymai, tačiau norinčių kalbėti yra daugiau negu tam yra skirta laiko. Taigi pirmoji kalbės ponia Basesku vieną minutę. Dėkoju, ponia pirmininkė. Norėčiau aiškiai pabrėžti tam tikrus dalykus. Jeigu mes kalbame apie finansavimą iš Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondo, reikia pasakyti, kad Rumunija yra ypač jautri valstybė, nukentėjusi nuo globalizacijos padarinių, tačiau ji niekuomet negavo lėšų iš globalizacijos fondo. Ir vienas iš priežasčių yra, kad galimybė gauti lėšas iš to fondo to yra labai ribojama, net ir po 2009 metų, kuomet buvo pakeistos e, sąlygos. Atsakingi asmenys ne nesukūrė naujų teisinių nuostatų, kurio, kurios palengvintų galimybę pasinaudoti fondo lėšomis. Ir per pastaruosius dviejus metus Rumunijoje drastiškai padidėjo nedarbo lygis. Mūsų valstybė su, su, atliko svarbius restruktūrizacijos projektus ir mums būtų paprasčiau, jeigu mes turėtume galimybę gauti lėšų. Dėkuoju pirmininkė ir dėkuoju už tai, kad e, leidote man pasisakyti. Aš manau, kad e, AGF yra labai svarbus ir jį reikia paremti. Uh, darbo žmonės, kurie praranda darbą ne dėl savo kalties, yra reikalingi paramos. Neseniai mane kreipėsi viena mano e, apygardos gyventoja, kuri, kuri e, norėjo, kad jai būtų leista pasinaudoti šio fondo lėšomis. Tačiau konservatorių vyriausybė nori atsisakyti e, fondo lėšų, tų lėšų, kurios gali būti naudingos uh, dirbantiesiems ir kuriems, kurie prarado darbą. Aš manau taip pat, kad būtina tinkamai koreguoti e, e, šio fondo e, mobilizavimo taisyklės, kai tai yra reikalinga. Taigi aš remiu šį fondą ir aš manau, kad reikia kuo geriau jo pasinaudoti. Kelly. Dėkuoju, ponas Kelly. Uh, uh, firstly, Ačiū. Noriu padėkoti ponui Portas už jo darbą. Aš savo apygardoje žinau du atvejus, kuomet buvo panaudotos lėšos iš šio fondo ir drįstu sakyti, kad tai buvo labai teigiamas poveikis. Vienas iš žmonių, kurie pasinaudojo to fondo paramo, pavadino tą paramą dovana iš ES. Tačiau e, kai kurie žmonių lūkesčiai buvo nuvilti. Visų pirma, bet tai ir yra dėl uh, valstybės institucijų kalties, nes jos neteisingai panaudojo skirtas lėšas ir taip e, mes turime galvoti apie žmonės, kuriems reikia lėšų. Mes turime taip pat numatyti, kiek laiko fondas galios ir numatyti taip pat pakankamai lankstumo. Ačiū. Dėkoju. Toliau ponas Dav. Taip, ne. Dav... Ne, kažkaip ne, nesupratau aš. Merci, chers collègues. Les débats en commission de l'emploi et des budgets ont permis de parvenir. Dėkoju, gerbėjau kolegos. Diskusijos su užimtumo komitete uh, buvo labai naudingos ir e, labai svarbios rengiant šį pranešimą. Įtin tai pasakytina apie tą pranešimą dalį, kur kalbama apie visų socialinių partnerių e, dalyvavimą naudojant fondo lėšas. Manau, kad e, nepriklausomas savarankiškas fondas, kuris turi savo mokėjimų bei uh, Ir įsipareigojimų signavimus e, yra būtent tai, ko mums reikia. Deja, pranešime negalėjome paminėti kai kurių lab, e, svarbių dalykų, tačiau aš turėčiau vis tiek balsuoti už šį e, pranešimą. Dėkuoju toliau, ponė Figerėda. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau akcentuoti dar papildom, kelis papildomus aspektus susijusius su šiuo fondu. Visų pirma, prevencinės priemonės, kurios yra reikalingos tam, kad daug didžiulės kompanijos neiškeltų gamybos į kitas, į trečiasias šalis. Kitas klausimas - fondo įgyvendinimas. Šis fondas niekada neturėtų būti panaudotas kaip galimybė masiškai atleidinėti uh, žmonės ir taip iškelti gamybą į trečiasią šalis, ką daro didžiulės kompanijos. Ir 65 procentų riba numatyta turėtų būti padidinta iki 80 bent jau, kad valstybės narės išgyvenančios e, didžiausius sunkumus galėtų pasi, pasinuoti to fondu ir finansuoti savo uh, indėlį panaudojant to fondo e, lėšas. Dėkoju toliau žodis teikiamas komisarui Čiološ. Pone pirmininkė, ponios ir ponai parlamentarai, visų pirma norėčiau padėkoti komisijos vardu pranešėjų už puikų jo nuveiktą darbą. Tai iš tiesų išsamus pranešimas ir norėčiau taip pat padėkoti Jums už tai, kad puikiai bendradarbiavote su šešėliniais pranešiais. Šis pranešimas parengtas tinkamu laiku, jį bus galima puikiai integruoti į komisijos darbą. Ir norėčiau pabrėžti čia du aspektus. Visų pirma, mes e, susidurėme su krize ir e, turime padėti atleistiems iš darbo darbuotojams Taip pat mes susidurėme su e, globale finansų krize ir turime e, nustatyti tam tikrą kofinansavimo procentą. Tačiau pagrindinis klausimas yra, e, kaip mes elgsimės, ar mes grįšime prie bendro 50 procentų finansavimo, ar pakeisime šį skaičių. Ir pagrindinis klausimas yra, ar šis fondas turėtų būti įtrauktas į daugiametę finansų perspektyvą. E, ponas Portas savo pranešime e, įvardina priežastis, dėl kurių buvo įsteigtas šitas Europos pristaikymo prie globalizacijos padarinių fondas. Jau yra labai svarbu, kad šitas fondas išliktų ir ateityje. Mums reikia veiksmingos priemonės ateityje, todėl komisija pateiks savo pasiūlymus dėl šio fondo veikimo. Taip pat ponas Portas siūlo, kad e, iki 2011 metų birželio 31 dienos būtų e, parengta tarpinė ataskaita apie šio fondo veikimą, tačiau čia galėčiau paminėti, kad yra tam tikrų problemų. Ta ataskaita bus parengta tik tai 2011 metų lapkričio mėnesį. Ir mes turime palaukti tos ataskaitos kad galėtume patikrinti nepakeistus kriterijus, pavyzdžiui, pasisekimo procentą, kad galėtume palyginti atitinkamus duomenys ir kad galėtume pasikonsultuoti su socialiniais partneriais ir kad galėtume išanalizuoti esamą situaciją. Iki šiol tik 20, tik tai šešiais iš 27 aktorių atveju buvo skiriam, skiriamos lėšos tam tikriems sektoriams. E, tik buvo panaudota tik 80 milijonų eurų ir apie 40 procentų e, visų sumų bus e, visų išmokėtų lėšų turės būti gražinamos. E, tai yra susiję su kilmės reglamentu ir to reglamento keitimas yra taip pat e, susiję su kintančia situacija. Mes e, turime tobulinti esamus teisės aktus, atsižvelgti į e, geresnį lėšų panaudojimą, komisija norėtų pagreitinti procesus, bet tai taip pat turėtų reikšti, kad e, e, reikia geriau organizuoti darbą, tai yra, kad komisija geriau bendradarbiautų su e, Europos parlamentu bei su valstybių narių biudžeto institucijomis, ypač kalbant apie finansinio tvarkaraščio e, sudarimą. Galbūt tokiu būdu mes galėtume e, išspręsti keletą susidariusių problemų ir e, taip pat valstybės narės turi atitinkamai reaguoti, greičiau reaguoti ir aišku, komisija taip pat turėtų greičiau vertinti situaciją ir savo įvertinimams skirti nelgiau kaip 2 ar 3 mėnesius. Po 2013 metų situacija bus tokia, kad EGF e bus nagrinėjamas bendrame daugiametės finansų perspektyvos e, kontekste. Ir e, čia reikia skirti ypatingą dėmesį fondui. Naujo reglamento rengimas e, taip pat turės būti lydimas konsultacijų su valstybėmis narėmis ir kitomis suinteresuotomis šalimis Ir aš tikiuosi, kad pranešėjas bei kiti parlamentarai taip pat prisidės prie to, kad galėtume pagerinti e, šio fondo veiksmingumą ir kad atitėjais tikrai taptų tikrų solidarumo instrumentu. E, dėkoju, sako pirmininkė, rytoj 12.30 balsuosime dėl šio pranešimo. Toliau pagal mūsų darbo atvarkę pono Lechnerio pranešimas dėl verslo registrų sąveikos. Suteiksiu žodį pranešėjui keturioms minutėms.